balsavimu, todėl laikysime tą posėdžio protokolą patvirtintų. Sulaukiau, gavau tarybos poziciją dėl abipusės paramos tarp e, valstybių narių administracinių institucijų paramos. Taip pat reglament, gavau reglamentą dėl e, Europos teisingumo teismo statuto šie teisės aktai bus įtraukti į parlamento posėdžio protokolą. Parlamentas, atsiprašau, tri, trys mėnesiai sueis rytoj, kaip numatyta darbo tvarkos taisyklėse. Ir